Good afternoon, colleagues. Um... Labą dieną, gerbiami kolegos. Norėčiau pasisveikinti su visais sugrįžusiais po atostogų ir palinkėti laimingų naujų metų. Pradėsime posėdį, posėdį nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Darbo tvarkės punktai nuo 4 iki 14 dėl biudžet, 2014 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo yra nukeltos į e, kitą mūsų e, komiteto posėdį, kuris įvyks sausio 14 dieną. Tai tiek e, yra pakeitimų darbo tvarkė, taigi šiandien mums lieka vienintelis darbo tvarkės klausimas. Mes šiandien kalbėsime tik apie Niderlandų pirmininkavimo e, prioritetus. Ir taip pat galiu pasakyti, kad nebus vertimo į kroatų, latvių ir airių kalbas. Taip pat norėčiau atsiprašyti dėl to, kad E, norėčiau pristatyti koordinatorių rekomendacijas prieš suteikdama žodį pirmininkaujančios valstybės atstovais. E, pranešėjai, ponia Holmeier yra skiriama e, de, pranešėja dėl, dėl pagrindų sprendimo 2002, 2002 metų dėl kovos su terorizmu. Jūs rasite E, tas rekomendacijas tarp e, dokumentų posėdžio ir norėčiau paklausti, ar mes joms pritarėme. Dabar pereikime prie tikrojo mūsų darbo tvarkės, tikrojo ir vienintelio mūsų darbo tvarkės punkto šiandien. Ir norėčiau pasiūlyti, kad mes darbą baigtumėm 5 valandą, nes 17.30 bus koordinatorių posėdis. Matau, kad ne visi koordinatoriai susirinko mes pažiūrėsime, galbūt galėsime anksčiau pradėti koordinatorių posėdį, bet e, ministras turi e, išeiti anksčiau iš mūsų posėdžio, dėl to, kad jis dar turi nuvykti į jūri komiteto posėdį. Taigi siūlyčiau dirbti į, iki penktos valandos. Norėčiau pasveikinti E, saugumo ir teisingumo ministrą Ardo van der Stoer ir e, saugumo ir teisingumo valstybės sekretorių ir migracijos ministrą Klasą Dikhoffą. E, mums labai malonu, kad jūs atvykote šiandien čia į mūsų posėdį, kad pristatytumėte Niderlandų pirmininkavimo ES tarybai prioritetus. Taip pat norėčiau pasveikinti visą Niderlandų pirmininkavimo komanda ir norėčiau pasakyti, kad mes tikimės, kad per artimiausią pusmetį mes puikiai bendradarbiausime ir kad, kad tai bus tikrai e, rezultatyvus pusmetis. E, norėčiau pasiūlyti ministrams, kad galbūt kiekvienas iš jūsų pristatytumėte savo prioritetus, kiekvienam iš jūsų suteiksime 10, e, po 10 minučių, tada pirmiausia suteiksime žodį koordinatoriams, o paskui kitiems nariams turė, iki 5 valandos turime tikrai pakankamai laiko. E, norėčiau suteikti žodį saugumo ir teisingumo ministrui, ponui Vanderstoje. Prašau, ponė ministrė. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. E, e, Europa yra sukurta e, pagal laisvės, demokratijos ir teisingumo tradicija. Ir tai nėra prancūziška, graikiška, britiška ar vokiška idėja. Tai, tai yra europinės idėjos. Todėl mes suprantame, yra, koks yra svarbus europinis bendradarbiavimas, ypač šiuo sudėtingu laikotarpiu. E, mūsų migracijos ministras ponas Dikhoff e, atsakys į visus jūsų klausimus susijusius su migracija, o aš norėčiau pakalbėti apie visus su saugumu ir e, vidaus reikalai susijusius klausimus. Mes žadame glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentais parlamentu aš jau susitikau e, praėjusiais e, metais lankydamasis Briuselėje su dauguma jūsų e, narių. Ir noriu pasakyti, kad viena institucija negali veikti be kitos, todėl aš norėčiau pasidžiaugti, kad mes turime galimybę jums pristatyti Niderlandų pirmininkavimo prioritetus. Aš norėčiau pakalbėti apie piliečių teisės, e, saugumą ir vidaus reikalus. E, tai yra tos temos, kurios aktualios jūsų posėdžiui. Mums atrodo, kad kova su terorizmu yra labai svarbus klausimas. Ir e, mes turime nepamiršti baisių išpolių, kurie praėjusiais metais pareikalavo E, daug aukų įvairiose valstybėse ir noriu išreikšti savo solidarumą su nukentėjusiamis šalimis, o ypač Prancūzija. Taip pat manau, kad mes siekdami, e, prisimdami atsakomybę turime siekti e, pusiausviros tarp pagrindinių žmogaus teisių ir iš kitos pusės. Tarp, taip pat turime persekioti tuos teroristus. Atsimenant Paryžiaus e, teroro išpolius buvo e, inicijuoti tam tikri teisės aktai ir taip pat mes žadame e, inicijuoti naują, e, naujus teisės aktus šioje srityje. Kalbant apie kovą su terorizmu, mes turime stiprinti savo galias kovoje su terorizmu ir ypač kalbėti apie tuos asmenius, kurios, kurie vyksta į kitas šalis, kad dalyvautų įvairiose teroristų ruošimo stovyklose. E, aš norėčiau pasidžiaugti, kad buvo pasiektas kompromisas dėl e, PNR duomenų ir norėčiau padėkoti parlamento pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams dėl to, kad e, jie tikrai labai lankščiai e, elgėsi. Dabar tikimės, kad e, greitai ta PNR e, duomenų direktyva įsigalios ir praktik, pradės veikti ir praktiškai. Taip pat reikia nepamiršti ir duomenų apsaugos direktyvos. Dirbant ties šiais teisės aktais, daug nuveikė Luksemburgas per savo pirmininkavimą. Mes, kaip pirmininkaujanti valstybė, džiaugiamės būsimų bendradarbiavimų su jūsų komitetu ir su Europos parlamentu ir tikimės, kad e, bendradarbiaudami puikiai įgyvendinsime tuos teisės aktus. E, taip pat mes manome, kad e, vidaus saugumo strategija 2015 2020 metų, jos peržiūra e, taip pat e, suteiks mums daugiau galių. Todėl yra labai svarbu, kad čia e, bendradarbiautų institucijos ES. Taip pat mes tęsime jau Luksemburgo pradėtus darbus ir tikimės, kad mūsų darbus vėliau prates Malta per savo pirmininkavimo laikotarpį. Ir aišku, mes visuomet atsižvelgsime į jūsų poziciją. Taip pat mes tęsime darbą dėl ES e, prokuratūros įsteigimo. Luksemburgas e, daug nuveikė šioje srityje ir mes e, džiaugiamės galėdami perimti šį darbą. Taip pat Luksemburgui per jų pirmininkavimą pavyko išspręsti visus ginčinius klausimus dėl visų penkių skyrių. Niderlandai per savo pirmininkavimą e, tęs darbą e, nuo tų pasiekimų. Ir mes e, tikimės bendradarbiauti su partneriais iš išorės. Taip pat mes ir toliau atsižvelgsime į Europos parlamento pranešimus. Ir dabar žinau, kad dėl Europos prokuratūros yra paskirta nauja pranešėja. E, taip pat norėčiau e, pasakyti, kad nauja darbo grupė šiandien pradėjo dirbti dėl, 56 ir 60, dėl straipsnių nuo 56 iki 61. Taip pat yra labai e, kitas svarbus instrument, teisės aktas yra di, direktyva skirta kovai su sukčiavimu. Tai yra labai sudėtingas teisės aktas ir mes bandysime toliau tęsti diskusijas taryboje, kurios prasidėjo pirmininkaujant Luksemburgui ir bandysime atsižvelgti į visus įmanomus aspektus, įskaitant ir kovą su e, atitinkamomis nusikalstamomis veikomis šioje srityje. Taip pat čia būtų labai svarbu, kad bendradarbiautų taryba ir Europos parlamentas. Taip pat Luksemburgui pavyko pasiekti susitarimo dėl e, nekaltumo prezumcijos direktyvos Natalie Grisberg ir E, Pone Karičiai, tai yra e, pranešėjos, jas reiktų pasveikinti. Ir aš e, tikiuosi, kad mes puikiai bendradarbiausime su pranešėju Gijom ir sieksime tolimesnių rezultatų. Mes taip pat bandysime pasiekti bendro požiūrio dėl kibernetinio saugumo, nes tai yra labai svarbu, kalbant apie saugumą ir kovą su nusikalstumumu. Ir mes, e, jeigu reiks, siūlysime naujas iniciatyvas, e, naujų teisės aktų iniciatyv, in, in, iniciatyvas. Ir taip pat Luksemburgui pavyko susitarti dėl pavyko pasiekti atitinkamų rezultatų dėl e, kibernetinio saugumo, tai mes bandysime taip pat tęsti savo darbą šioje srityje. Ir taip pat turime nepamiršti ekonominių, socialinių ir kultūrinių ypatumų. Mes e, turime, e, turime taip pat kalbėti apie viešojo ir privataus sektor, sektoriaus partnerystę. Ir manau, kad vieningos Europos vienas iš pagrindinių prioritetų yra kova su e, tarptautiniu nusikalstumumu. Todėl mes turėtume stiprinti e, daugia šalį bendradarbiavimą ir taip pat bendradarbiavimą tarp atitinkamų institucijų. E, mes šios klausimus kelsime. E, konferencijose, kurias rengsime per savo pirmininkavimą. Tos konferencijos bus skirtos tokiems e, aktualiems klausimams kaip e, kova su prekyba žmonėmis, e, kova su organizuotų nusikalstamumu ir panašiai. E, teisės viršenybė yra ne tik vertybė, tai yra svarbus aspektas siekiant, kad e, veiktų europinis bendradarbiavimas ir vidaus rinka. Todėl taryba patvirtino išvadas, kurios skatina E, politinį dialogą tarp valstybių narių šioje srityje. E, praėjusiu metu lapkričio 17 dieną buvo e, parengtos tos išvados, o mes pratesime diskusiją šią, šią temą bendrųjų reikalų taryboje šių metų gegužės mėnesį. Kaip jau minėjau, mes tęsime Luksemburgo pradėtus darbus E, ir taip pat bandysime e, tęsti Luksemburgo pradėtus darbus dėl žmogaus teisų konvencijos. E, gerbiamos ponės, gerbiami ponai, pradėdama savo kalbą aš pabrėžiau europinių idėjų, europinių vertybių svarbą. Todėl manau, kad per artimiausią pusmetį mes, remdamėsi šią dvasę, puikiai bendradarbiausime su jumis Europos parlamentu. Much, Ačiū ir toliau, ministras Daikovas, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėme parlamento nariai, ponios ir ponai. Kaip ir ministras Panderster, aš taip pat noriu padėkoti už galimybę lankytis jūsų posėdyje čia šiandien. Ačiū už bendradarbiavimą su Europos parlamentu, nes tas bendradarbiavimas yra svarbus, esminis ir galvojant apie visą Europos Sąjungą, mes dirbdami kartu galime rasti veiksmingus sprendimus ir Esu tikras, kad bendradarbiavimas, būtent sprendžiant pabėgėlių klausimus, yra vienintelis kelias į sėkmę. Institucijos turi bendradarbiauti. Mes, pirmininkaujanti valstybė, kaip mėgstama sakyti, bet iš tikrųjų būkime kuklesni, sakykime, mes, taryba, esame tikrai suinteresuoti tuo, kad būtų rastas kelias bendradarbiauti ir, ir siekiame ryšio taip pat glaudaus ir su Europos parlamentu, nes darbo, kurį reikia nuveikti, yra tikrai daug. Kai kalbam apie migracijos klausimus, be abejo, iš karto akise iškyla pabėgėlių vaizdinys. Tai yra didžiulė krizė, nuolat matome tuos vaizdus, jie kalba garsiai patys už save, juos matome spaudos puslapiuose, televizijos ekrane, interneto portaluose tos žinios sklinda ir pasiekia mus nuolat, bet tai, kad mes galbūt neskaitysime laikraščių arba išjungsime televizorių, kompiuterį nereikš, kad tos problemos dings, jos ir toliau egzistuoja ir jas reikia kaip nors spręsti, nes kasdieną daugybė žmonių kenčia begalinės kančias, bandydami patekti į Europos Sąjungą, į mūsų šalis. Tai susiję ir su saugumo aspektais, su reikia galvoti apie tai, kaip užkirsti kelią tam, kad nepatektų į mūsų šalis nusikalteliai ir turime veikti kaip tik dėl tų asmenų interesų, kurie turi visišką teisę pakliūti į mūsų šalis. Tačiau lygiai taip pat nepamirškime ir savo šalių piliečių, kurie visiškai teisėtai reikalauja, kad e, būtų ir patys saugus. Mes esame pasirengę priimti tuos žmonės, kurie bėga nuo e, karo, nuo baisios padėties savo šalyse. Tačiau spaudimas mūsų visuomenėms dėl to tikrai kyla didžiulis ir tam pačiam ES institucijų bendradarbiavimui taip pat. Taigi reikalinga labai rimta, apsvarstyta, apgalvota perspektyva, kaip toliau galėtumėm spręsti šią krizę. Ir ypatingai čia reikia galvoti apie atsakomybės prisijėmimą nuo pat pirmųjų žingsnių, kurios padaro pabėgėliai, palikdami savo šalį. Reikia kalbėtis ir su jų kilmės šalimis, su, su vietos institucijomis, kalvoti apie reikiamą infrastruktūrą. Ir turime tiesiog daryti tai, ką privalome padaryti. Nuolat susivokdami, kokie yra teisėti, e, visiškai pagristi tų žmonių lūkesčiai. Be abejo, vyriausybės puikiai supranta, kad nacionaliniai sprendimai čia negali veikti visapusiškai. Galima kai ką tokiu, tokiu būdu sustabdyti, kokias nors tendencijas pristabdyti, uh, bet pažaboti visiškai nepavyks ir reikia būtent visiems kartu suglausti pečius ir dirbti kartu. Ir, ir tų reikiamų žingsnių imtis kiek įmanoma anksčiau. E, taigi tikrai problemos didžiulės, mus nuolat persekioja jos ir tikrai netruks tai tik vieneris ar porą metų, tikrai susidursime su šia problema ilgiau. Srautai migrantų fiksuojami ir toliau milžiniški, nepaisant to, kad kai kur galbūt sumažėjo intensyvumas. Matyti aiškiai ir visuomenės akise, kad mūsų priimti sprendimai neveikia galbūt taip, kaip norėjome, kaip įsivaizdavome, ne viskas yra sklandu. Nenoriu. Sakyti, kad mūsų sprendimai buvo priimti neapgalvotai, ne, nepasvertai, bet tiesiog susidurint su uh, realybę, nusileidžiant ant žemės, kartais pasimato ir kiti dalykai. Ir tokius srautus suvaldyti yra tikrai labai sudėtinga. Bet mes suprantame, kad, aišku, ne tik kalbėti reikia, bet ir imtis veiksmų ir siekti rezultatų, kalbant apie mūsų sistemų tvarumą ilgo laikotarpio perspektyvoje. Tikrai nėra daug priemonių, iš kurių galėtumėm rinktis, nėra, nėra varianto, kuris išspręstų to jau pat viską per nakt. Mes tiesiog turime žvelgti į ilgalaikę perspektyvą, analizuoti. Tačiau mūsų pirmininkavimo tikslas taip pat yra ir tai, kad nebūtų užsidiskutuojama per ilgai ties kuriais nors klausimais, kad būtų nepernelyg daug analizuojama, kai reikia čia pat vietoje, čia ir dabar priiminėti sprendimus kai kuriuos. Taigi sieksime rezultatyviai dirbti, kalbant apie perskirstimo mechanizmą šiuo metu priimtas sprendimas toks, koks yra ir tikrai užtruko, kol jį galėjome suformuluoti ir patvirtinti. Galbūt parlamentui tiek laiko nebūtina gromuluoti vieną ar to paties sprendimo, kaip kad taryboje nutinka. Bet tą padaryti ir apsvarstyti viską yra būtina prieš įmantis veiksmų vietoje, karštuosiuose taškuose. Pavyzdžiui, turime apgalvoti sistemą, kurią remiantis būtų sprendžiama, kas būtų įsileidžiamas ir kas ne, kam teikiama pirmenybė prieš kitą asmenį, kaip registruojami jie būtų, tai vis patys svarbiausi dalykai, bet taip pat ir perskirstimas, jo mechanizmas be abejo yra labai svarbus. Vietos lygmenių svarbu yra steigti prieimimo infrastruktūrą, prieimimo taškus ir iš karto vietoje stengtis įvertinti situaciją žmogaus ir nu, nustatyti, ar jis uh, gali būti priimtas į ES, ar turi visgi būti išsiustas atgal namo, jeigu ne, neišpildo kai kurių kriterijų. Siekiame dirbti realistiškai, vertindami situaciją, nors čia yra kai kurių keblumų ir pernelyg griežtai žiūrėti į priimtus anksčiau sprendimus jau nebegalime. Dublino sistema veikia tikrai taip. Būtent atsakomybė visiška turėjo tekti tai šaliai, į kurią pirmiausiai atvyksta pabėgėlis. Reglamento, reglamento raidė numato būtent tai, tačiau našta šiuo metu patiriama tų valstybių yra nebeproporcinga ir ir nebegalime tiesiog elgtis toliau, kaip anksčiau buvo įprasta, sveiku protu, nepanalizavę situacijos ir neįvertinę jos kai kurių ypatumų. Komisija yra pateikusi kai kurių pasiūlymų arba pranešusi apie savo ketinimus artimiausių metų teikti kai kurios pasiūlymus, kuriuos svarstysime. Uh, dėl, pavyzdžiui, Europos um, sienų ir pakrančių apsaugos sistemos bendros. Taryba tais klausimais dirbs per mūsų pirmininkavimo laikotarpį ir su pirmininku mes jau taip pat esame užmesgę e, kontaktą ir, ir stengsimės, kiek manoma, sklandžiau organizuoti trilogo susitikimus, e, tikimės gero pagrindo tolimesniam mūsų darbui ir, ir konsensuso siekimui. Jau tikrai to jau baigsiu, tiesiog labai entuziastingai kalbėjau ir, ir dabar pasiskolinsiu tą minutę kitą, kurią man staupė kolega. Turime nuolat vertinti pozicijas įvairių valstybių narių ir institucijų ir, ir žiūrėti, kaip uh, galima stengtis būtų žiūrėti vieną kryptimį ir, ir tai bus labai lemiamas veiksnys uh, tiesiog visos Europos Sąjungos ateičiai. Ačiū ministrui Daikofui, ačiū abiems ministrams už tai, kad laikėsi jiems skirto kalbėti laiko. Na ir abiems jums noriu pasakyti, kad turime gan ilgą sąrašą norinčių pasisakyti parlamento narių ir norinčių užduoti klausimus ar pateikti pastebėjimus. Ir, ir savo ruoštų noriu iš karto paminėti tai, jog būsimi šeši mėnesiai tikimės bus produktyvūs, jau dabar e, išsakytas tonas leidžia, manau, apie tai spręsti, kad nusiteikimas jūs yra ryštingas. Ir ministras Daikopas jau minėjo rengimasi trilogam. Matėte jau per praėjusius šešis mėnesius, kaip kolegos dirba, kaip vyksta visi šie procesai Ir manau, kad per ateinančius šešis mėnesius tikrai puikiai padirbėsime. O dabar jūsų laukia klausimų lavina, apie viską bus klausima, apie viską, kas rūpi nariams. Tiesiog pamėginkite atsakyti į tai, bent jau į ką galėsite atsakysi, atsakyti. Bandysime viską žingsnelis po žingsnelio išspręsti su pirmininkavusiu ką tik Luksemburgu visai pavyko taip dirbti ir tiesiog yra taip, kaip yra, aš jūs šiek tiek įspėjau ir čia dar tik pradžia. Kolegos, pirmiausia, gal leiskime koordinatoriams pasisakyti, tuomet e, atsakys ministrai jų klausimus, juk čia turim reikalą su Niderlandais, taigi bus kalbama trumpai drūtai, manau o, o paskui leisime pasisakyti kitiems nariams. Pirmiausiai, jau ir vėl, kažkas netaip, matau, kad neturime salėje apie koordinatoriaus, tiesa. Jeigu kas nors ateis, galės kalbėti, bet tada ponė Sipel pirmiausia. Dėkoju ir norėčiau pasveikinti pirmininkaujančius Niderlandus. Mano klausimai turėtų būti trumpi. Norėčiau paklausti, ar mes turime bendrą Nu, nusikaltimų internete apibriežti. Jeigu, tarkim, kas nors apvaginė banką, kalbama apie banko apiplėšimą, jeigu kas nors vagia pinigus iš skirtingų penkių bankų, tuomet mes kalbame jau ne apie banko apiplėšimą, bet apie nusikaltimą internete. Kodėl taip yra? Um, juk tai taip pat yra banko apiplėšimas tik skirtingomis priemonėmis. Taigi, ar turime e, nusikaltimų internete apibriežti ir ar suprantame, kad reikėtų imti skirtingų priemonių šiais atvejais. Na, o dėl finansinės paramos teroristams. Taip, mes tikrai galime daryti viską, ką galime Europoje, tam, kad susektume pinigų srautus, bet ką galime padaryti ir ar, ar jūs jau esate susisiekę su kitais subjektais, kurie galėtų padėti stabdyti teroristų paramą iš kitų šalių, tokių kaip pavyzdžiui iš Turkijos ir Saudo Arabijos. Nes jeigu negalime užkirsti tų srautų ten, tuomet žinoma dar sudėtingiau ga, uh, užkirsti šiuos srautus ir Europoje. Na, o dėl kovos su terorizmu. Europoje turime geriau naudoti esamas priemonės. Per šį savaitgalį skaičiau laikrašiuose, kad Paryž, vienas iš nusikaltėlių, kuris padarė nusikaltimą Paryžiuje, apsimetinėjo pabėgėlių keliose Europos vietose ir naudojasi skirtingais vardais. Kaip tai įmanoma? Tai žinoma, kyla sunkumų užregistruojant asmenis ir pamant pirštų anspaudus, nes jeigu tai būtų buvę padaryta tinkamai, tuomet būtume susekę tą asmenį. Taigi, tikrai kyla problemų tuos asmenis registruojant ir, registruojant ir galbūt reikėtų skirti daugiau dėmesio būtent ir šiam aspektui. Bet dabar kalbama tik tai apie sienų uždarimas ir žmonių neįsileidimą. Na, o dėl migracijos. Reikėtų mo, mo, sumoderninti, modernizuoti e, prieglopšio klausimą. Žinoma, reikėtų bendradarbiauti ir su kilmės šalimis, su tranzito šalimis, bet man susidaro įspūdis iš diskusijų, kad e, visuomenė ir vyriausybė susidaro, vyriausybė susidaro e, įspūdį, kad Visi pabėgėliai atvyksta iš trečiųjų šalių, bet kas tai yra tos trečiosios šalys, jei kalbame apie Turkiją, Pakistaną, tai yra šalys, kurios e, yra daug skurdesnės negu daugelis Europos valstybių. Taigi, ar tikrai e, pabėgėliai turi būti apriboti ir, e, ir turėtų apsistoti tik tose šalyse? Mes turime rodyti ger, gerą pavyzdį, kaip reikėtų elgtis su pabėgėliais. Tai pasakytina ne tik apie prieimimą, užregistravimą, bet tai pasakytina taip pat ir kalbant apie perkelimą ir integraciją. Taip pat e, norėčiau paminėti ir e, tas mintis, kurios kyla kartais tarp mūsų piliečių, kad pabėgėlių mums nereikia. Daugelis politikų taip teigia. Ir Kartais e, nei vienas politikos atstovas, nei viena politikos partija nepasipriešina ir neteigia, kad tai yra neteisingas e, teiginys. Taigi aš manau, kad mums Europos lygių, valstybių narių lygių reikėtų politinio lyderiavimo būtent ir šiems klausimams spręsti. Na ir dar vienas komentaras dėl Šengeno kalbant apie pabėgėlius rautus ir terorizmą, daugelis asmenų mano, kad reikėtų sustabdyti Šengeno zonos veikimą ir kad reikėtų vėl pradėti kontroliuoti savo sienas. Bet manau, kad tai tikrai nepadės, sprendžiant pabėgėlių klausimą. Jeigu mes uždarysime visas nacionalinės sienas, turėtume turėti omenyje, kad tai ne tik blogas elgesys kalbant apie pabėgėlius, pabėgėlių situaciją, bet kad tai taip padarys neigiamą įtaką ir mūsų ekonominėje situacijoje valstybėse narėse. Taigi, mes tikrai jums padėsime, ieškant sprendimo. Visos valstybės narės turėtų įsitraukti į tą paiešką Ir mums reikia dar geriau bendradarbiauti tiek Europoje, tiek už ES ribų. Dėkoju EKR frakcijos vardu ponas Kirchhoff. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau palinkėti laimingų naujųjų metų. Tai bus tikrai e, didelių iššūkių metai. Norėčiau pasveikinti Niderlandų pirmininkavimo komandą Ir norėčiau pasidžiaugti e, principais ir temomis, e, kurie buvo parinkti. Norėčiau trumpai e, paminėti kai kuriuos klausimus, po to pereiti prie migracijos. Visų pirma, reikėtų kalbėti apie esminius e, dalykus ir apie tai, kokiu priemonių turėtų imtis valstybės narės. Reikėtų taip pat pabrėžti bendradarbiavimo būtinybę, tai yra labai svarbu šiuo metu. Šiuo metu Europai kyla daug spaudimo, yra daug spaudimo. Bendradarbiavimas tarp valstybių narių yra būtinas ir aš tikrai džiaugiuosi, e, kad jam yra skiriama dėmesio. Taip pat reikėtų skirti dėmesio ir tam tikroms temoms E, kurias, į kurias atsižvelgus Europa stiprėtų ir e, į kurias atsižvelgus būtų galima geriau spręsti kylančias problemas, politinės, ekonominės problemas, saugumo klausimus. Taigi aš džiaugiuosi tomis temomis, kurios buvo pasirinktos. Taip pat norėčiau paminėti, kad Niderlandai taip pat bendradarbiaus ir su Slovakija bei Malta kitomis pirmininkaujančiomis valstybėmis. Manau, kad tai tikrai bus naudinga ir aš džiaugiuosi, kad, tai, mm, kad tas bendradarbiavimas vyks, jis bus tikrai naudingas Europai. Na dabar perėsiu prie konkrečių klausimų. Norėčiau paminėti Dublino reglamentą. Tai yra tikrai labai svarbus klausimas. Mes dabar kalbame apie šio dokumento peržiūrą. Visi, visos valstybės narės turi laikytis Dublino reglamento. Reikia laikytis visų to reglamento aspektų. Ir galbūt reikėtų ryšio tarp Šengeno sienų statuso valstybėse narėse ir valstybių narių pajėgumais arba nesugebėjimu laikytis įpareigojimų. Ko gero, Niderlandai sutiks, kad mums reikėtų aiškesnių taisyklių dėl bendradarbiavimo pastangų remiantis Dublino reglamentu. Na ir dar vienas klausimas yra susijęs su radikalizacija. Mes esame diskutavę daug šią temą šiame komitete ir parlamente. Daug kartų esu pasakęs, kad radikalizacija yra e, vidaus, e, valstybių vidaus problema. Mes patys esame atsakingi už tai, kas vyksta po mūsų akimis. Aš su e, tikras, kad visi mūsų atstovai komisijoje ir, ir taryboje nori kovoti su šią problemą ir tikrai labai būtina įsteigti tinkamas institucijas imtis tinkamų priemonių, bet reikėtų taip pat pažiūrėti ir į priežastis, pasitelkti holistinį požiūrį. Reikia užkirsti radikalizacijos procesą pačiame, e, pačioje jos pradžioje. Norėčiau išgirsti, ką e, galvoja Niderlandai, ką kokiu veiksmu norėtų imtis būtent šioje srityje. Ir žinoma, norėčiau pasakyti, kad mes tikrai prisidėsime prie jūsų pirmininkavimo ir bendradarbiausime su jumis. Dėkoju Aldi vardu ponia Vikstrom. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Niderlandų pirmininkavimo komandą, tikrai laukiu bendradarbiavimo su jumis. Jūs perimate pirmininkavimą labai svarbiu momentu, kai kyla daug iššūkių Europai, Europos Sąjungai. Taigi mes esame pasirengę su jumis bendradarbiauti. Norėčiau pabrėžti kai kuriuos svarbius aspektus, kuriuose mums reikėtų siekti pažangos jūsų pirmininkavimo metu. Pirmininkaujant, Luksemburgui. Mes dėjome daug pastangų tam, kad visos valstybės prisidėtų prie tinkamo pabėgėlių perkelimo ir pasidalymo schemos. Mes e, matome, e, kad e, komisijos parengtas dokumentas tikrai liūdija, tikrai liūdina. Mūsų įsipareigojimai yra per maži. Ministrė, jūs minėjote, kad e, parlamentas labai greitus reagavo kylančius klausimus, mes tai padarėme per tris dienas. Ir e, tikimės, kad bus e, ir toliau vykdomas geras bendradarbiavimas. Norėčiau paklausti, ką jūs darysite tam, kad valstybės narės įsipareigotų bendradarbiauti ir prisidėti, sąžininkai prisidėti prie problemos sprendimo, tam, kad tikrai atsirastų konkretus veiksmai perkelimo schemos e, kontekste. Na ir dar dėl naujojo Dublino pasiūlymo. Metų pabaigoje parlamento dėrybų komanda e, siūlė pasitelkti minimalistinį požiūrį dėl e, mažamečių pabėgėlių. Bet dėja šis pasiūlymas, tam pasiūlymui nebuvo pritarta TVR tarybos metu, todėl norėčiau paklausti, kok, kokių veiksmų imsitės šio, šioje srityje. Taip pat e, norėčiau pabrėžti ir pagrindinių teisių ir teisės valstybės e, principų klausimą. Tai tema, kurią mes minime nuolatos, bet e, reikia ją paminėti dar ir todėl, kad kalbame šiuo metu apie pamatinės ES vertybės. Pastaruoju metu šioms vertybėms kilo pavojus daugelie valstybių narių. Norėčiau paminėti Vengriją, Ir šiuo metu norėčiau paminėti taip pat ir Lenkiją, bet nerima keliančių žen, e, požymių ženklų matome ir kitose valstybėse. Taigi norėčiau paklausti, ar pirmininkaujančio valstybė imsis kokios nors iniciatyvos ir šioje srityje tam, kad pagaliau parlamentas e, e, iš, iš, leistų išgirsti savo balsą. Nes pa, kad taryba leistų išgirsti savo balsą, nes iki šiol ganėtinai tylėjo, e, ganėtinai dažnai tylėjo, kalbant apie pamatinės vertybės. Norėčiau išgirsti būtent jūsų įsipareigojimus imtis veiksmų šioje srityje. Mr. De Jong, please voorzitter en ik zal van de gelegenheid gebruik maken om in. ponas dion gue frakcijos vardu dėkoju pone pirmininke norėčiau pasinaudodamas proga kalbėti uh, olandų kalba aišku uh, abiems ponams ministrams norėčiau palinkėti sėkmės nyderlandų pirmininkavimo laikotarpiu ir aš labai džiaugčiausi jeigu e, tikrai pavyktų pasiekti gerų rezultatų e, dėl išvardintų teisės aktų, nes manau, kad e, tuo esame visi suinteresuoti. Taip pat norėčiau e, kai ką e, išsakyti keletą pastabų. Pirmininkaujantį valstybę e, dažnai ir apskritai taryba e, elgesi pragmatiškai, e, rengia sustikimus, bando e, skelbti kažkokias vizijas, bet tai ne visada pavyksta. Ir Niderlandai jau turi e, tradicijas dėl e, šalies indėlio į, žmo, į sustarimą į, į, dėl žmogaus teisų konvencijos. Ir todėl e, labai svarbu, kad ministras paminėjo A, E, tai, kad yra labai svarbus tas teisės viršenybės principas, e, turime nepamiršti taip pat teisėjų skirimo. Ir e, <clears throat> manau, kad taryboje turi vykti diskusijos šiais klausimais. Jeigu aš būčiau ministras, aš iš karto kreipčiausi į kolegas iš Lenkijos ir, ir pasakyčiau jiems, kad e, teisingumas, teisės viršenybė yra didžiausias mūsų prioritetas. Todėl manau, kad jūs turite aktyviai veikti šioje srityje. Teisinė pagalba yra taip pat svarbus aspektas. E, čia taip pat turėtumėte kažką e, nuveikti. Taip pat na, norėčiau pasakyti, kad aš norėčiau glaudžiai bendradarbiauti su jumis pirmininkavimo laikotarpiu e, ir padėti spręsti šias problemas. Toliau pabėgėlių e, klausimas. Reikėtų rasti ilgalaikį sprendimą, e, bet išeities taškas turėtų būti tai, kokia situacija yra dabar, nes dabar vyrauja chaosas ir dėl to kenčia patys pabėgėliai, tai yra žmonės, kurių negalime tinkamai e, priimti, kurie neturi perspektyvų, kad greitai bus išspręstas jų prieglopščio klausimas. Ir kai girdžiu, kad e, taip su abejonė sakoma, kad reikia toliau kalbėti apie karštuosius taškus ir gerinti sąlygas priimančiose, regiono, e, e, priimančiose regionuose, regionuose Tai nėra ilgalaikės perspektyvos. E, e, mes turime ieškoti gero sprendimo Europos viduje, o tam reikia tikrai dėti pastangas. Ir taip pat norėčiau įvardinti vieną konkrečią problemą. Tai yra Kalė ir Dankerto problema. 2500 e, žmonių sėdi tiesioginė to žodžio prasme purve Dankerte. Ir eismo sąlygos dėl to darosi vis sudėtingesnės. Tai yra ne tik Europos, bet ir e, viso regiono, e, tai yra ne tik to miesto, bet ir viso regiono ir galiausiai europinė problema. Todėl aš norėčiau e, paklausti, kokiu iniciatyvu bus im, im, imamasi, kad būtų išspręstos tos problemos, kad Prancūzija padarytų kažką, kad e, pabėgėliai galėtų prašyti prieglopščio ir Prancūzijoje, kad žmonės galėtų e, prašyti prieglopščio ir būtų galima spręsti, ar jie jį gaus, ar bus išsiusti. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti e, abiems ministrams. Norėčiau e, pradėti nuo Lenkijos žiniasklaidos įstatymo ir e, konstitucinio teismo klausimų. Premjeras e, laikosi e, nuo, nuo šaliai. Mes negalime spręs, laukti, kad ponas Tuskas išspręs visas problemas. E, manau, kad jis pats nelabai ne, ne gerai sutarė su dabartinė Lenkijos valdžia. Manau, kad pirmininkaujanti valstybė čia turėtų imtis iniciatyvos ir e, ieškoti dialogo su Lenkija ir tam tikrų sprendimų. E, mes e, palaikysime e, pirmininkaujančią valstybę, jeigu jį kovos su tokiamis, tokiamis antidemokratinėmis tendencijomis. E, E, Niderlandų vyriausybė e, taip pat e, paskelbė tam tikras iniciatyvas, tam tikrus pasiūlymus, pavyzdžiui, kad neapykantos kurstytojai bus apribotos galimybės keliauti po Europą. Norėčiau paklausti, kokia dabar yra situacija su tais pasiūlymais, su tais sprendimais, bet nežinau, ar čia dėl šitų neapykantos kurstytojų, dėl šitos idėjos ar nekils dar daugiau problemų, nes kaip e, bus sprendžiama, kas yra tas neapykantos kurstytojas. E, remdamasi Vokietijos pavyzdžių, e, Niderlandai pasakė taip pat, kad įtariamieji nebus išduodami Vengrijai pagal Europos arešto orderį, nes ten e, įkalinimo sąlygos yra tokios, kad e, tai pažydžia visas žmogaus teises, tai yra su įtariamaisiais yra e, elgiamasi nežmoniškai. Tai ar mums nereiktų iš naujo svarstyti Europos arešto orderio klausimus? prieš e, išduodant e, atitinkamus asmenis tam tikroms šalims. Galbūt reikia pasirūpinti, kad jie gautų e, tinkamą advokatą. Dėl to, ką pasakė ponė Zipel, dėl kibernetinio nusikalstamumo apibriešties, ar jūs nenorėtumėte e, pakeisti tos apibriešties? Dabar mes labai daug kalbame apie kovą su terorizmu, tačiau vidaus saugumas yra ta, e, savoka, kurią e, išrado ir apibrėžė ne tik Europos Sąjunga. Ir manau, kad mums pavyks pasiekti gerų rezultatų tik tuomet, jeigu mes turėsime vieningas apibrieštis tam tikrose sritise. Toliau pabėgėlių krizė. Kaip tik vakar e, žiūrėjau vieną e, televizijos laidą, kurioje e, ministras, vienas ministras pasakė, kad e, pabėgėlių e, srautas turėtų e, pabėgėlių srautas į Europą turėtų sumažėti iki nulio ir tik tada Europa galės teikti kažkokias lėšas e, Turkijai. Ar iš tiesų Niderlandų vyriausybė taip mano, galbūt galėtumėte pakomentuoti e, tuo, tuos e, mokėjimus Turkijai. Iš tų trijų milijonų dar niek, nebuvo pervestas ne euras. E, dabar tiesiog valstybės narės tarpusavėje kovoja, kas e, kiek turi mokėti. Taip pat pažiūrėjau, e, peržvelgiau tuos skaičius, kuriuos pateikė komisija dėl e, pabėgėlių perkelimo iš Graikijos ir Italijos. Niderlandai teigia, kad e, jie būtų pasirengę priimti 1500 pabėgėlių. Ir pirm, pirmasis šimtas jau turėtų būti perkeltas dabar, tačiau dar kol kas nieko neįvyko. Todėl norėčiau paklausti pono ministro Dikhofo, e, reikia galbūt nediskutuoti apie karštuosius taškus, o ieškoti problemos priežasčių ir jeigu Niderlandai teigia, kad reikia veikti, tai tuomet galbūt ir jūs turėtumėte ne tik kalbėti, bet ir veikti. Uh, ir tikiuosi, kad jūs pasinaudosite tomis galimybėmis, su, su, kurias jums suteikia pirmininkavimo laikotarpis ir, ir priimsite bent jau pirmuosius pabėgėlius, nes manau, kad būtent jūs turėtumėte pasiūsti e, signalą, kad ir kitos valstybės narės galėtų įgyvendinti tą kvotų sistemą. Dėl pasienio kontrolės. Anksčiau buvo tam tikri pasiūlymai dėl mini Schengeno e, sistemos įvedimo. Ir buvo pasakyta, jeigu iki šio pavasario mes radikaliai nesumažinsime pabėgėlių srauto, tai tuomet Niderlandai e, svarstys kitas priemonės. Kokios galėtų būti tos priemonės? Toliau FDD e, frakcijos atstovė. Ferrari. Dėkoju. Na, žinoma, teisėje koros e, pasiūlymai yra aktualūs ir turėtume ir toliau juos e, renkti. Manau, kad vis dėlto reikėtų stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, todėl kad e, šis bendradarbiavimas yra labai svarbus. Na ir nors, sakau, akivaizdžius dalykus, vis dėlto jie yra labai svarbus. Uh, Jeigu nebus tikro bendradarbiavimo tarp valstybių narių, jeigu nebus noro bendradarbiauti tarp atskirų ES valstybių narių, jokių, jokios priemonės mums nepadės, jokie de, reglamentai, direktyvos nebus naudingi ir juos naudojant negalėsime išspręsti problemų. Būtent turi vykti bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Tai sakau taip pat remdamasi ir pastaraisiais įvykiais. E, dažnai e, teisėje, kurios pasiūlymas parengtas Europos parlamente, taryboje vėliau užstrigdavo užstrigdavo ilguose posėdžiuose ir galiausiai tas dokumentas būdavo visiškai sušvelinamas iki nulio. Matėme neseniai Ir kalbant apie Paryžiaus įvykius, kaip vyko informacijos mainai, tie informacijos mainai nevyko tinkamai, todėl kad nebuvo pakankamai noro bendradarbiauti tarp valstybių narių. Taigi tiek kalbant apie kovą su terorizmu, tiek apie kalbant apie kovą su korupcija, organizuotų nusikalstamumu, Turime gerinti daugą šiuose e, srityse, bet pirmasis žingsnis yra noras bendradarbiauti. Turime kelti būtent klausimą, kiek mes galime bendradarbiauti valstybių lygių, tarp vyriausybinių lygių ir ES lygių, nes tikrai galime renkti tiek dokumentų, kiek norime, bet tie dokumentai ir toliau bus visiškai nenaudingi. Na, o kalbant apie migraciją, mes kalbame apie prieimimo sistemą, bet dažnai E, ši sistema visiškai net negali būti to pavad, taip vadinama, tai yra visiškai nenaudinga sistema, trūksta solidarumo. Ir perkelimo sistema taip pat šiuo metu yra e, juokinga. Skaičiai yra, pavyzdžiui, 159 migrantai, kurie buvo perkelti, o apskritai tų pabėgėlių yra 160 tūkstančių. E, Jūs, ministrė, minėjote, kad reikia griežčiau žiūrėti į nelegalius migrantus ir reikėtų sustiprinti jų išsiuntimą. Bet kaip tai galime padaryti? ES turi padėti kiekvienai valstybei e, išsiųsti tuos žmonės. Kaip galima išsiųsti juos e, vis dėlto užtikrinant, kad būtų laikomas pagrindinių teisių ir dvišalių sustarimų? Kaip e, jūs manote, kad įgyvendinsite šį pasiūlymą? Na ir dėl Šengeno. Dėl Šengeno tikrai turime diskutuoti, nes ši sistema neveikia. Bet ką jūs turite manyje? Reikia dar kartą aptarti šį klausimą. E, laisvas žmonių dėjimas turi egzistuoti arba jo nebus. Taigi, ką jūs turite omenyje, e, kalbėdamas apie pergalvojimą būtent tos Šengeno sistemos persvarstymo? Jeigu to laisvo judėjimo jau nebebus ir jeigu Schengeno zonos taip pat nebus, dinks vienas iš pamatinio ES ramščių. Ką Jūs galvojate apie Europos ateitį? Na ir dar dėl pamatinių teisų, pagrindinių teisų ir dėl, ir dėl teisės valstybės. Aš tikrai sutinku su tuo, ką sakėte. Aš 2013-2015 metais buvau nuomonės dėl pagrindinių teisų rengėja ir tikrai su suprantu, kad reikia ieškoti sutarimo dėl stebėsenos kiekvienoje valstybėje narėje. Taigi norėčiau paklausti, kokiu iniciatyvų rengėtės imtis tam, kad tikrai būtų pateikiama situacija apie realią, pateikiama informacija apie realią situaciją, kalbant apie žmonių pagrindinės teisės e, valstybėse narėse ir ar tikrai bus imamasi, kai, kokių priemonių bus imamasi. E, taip pat tokių priemonių turi būti imamasi ir e, siekiant prevencijos užkirsti būtent tokių teisų pažeidimams. Grazzi, grazzi Claude, nishtiq ninaqat mal-kollegi tijaj billi nilqa il-prezentazzjoni li... li... Dekoju, Claudai. Pane Metala. Sako pane Metala, ačiū abiems ministrams už tai, kad pristatė Niderlandų pirmininkavimo programą. Esu iš Maltos ir man, kaip Maltos pilietiai, ir žinote, kad Malta yra ir jūsų pirmininkavimo trejato narė, labai rūpi, kad pasisektų ir Niderlandų pirmininkavimo pusmetis, nes e, prasidėjo labai svarbus metai pradėta daug darbų po naujausio parlamento rinkimų. Daugelis iniciatyvų pradėta praėjusiais metais. Su ponia Kengė mes kartu dirbome kaip pranešėjos ir kaip tik ateinantį pirmadienį vakare Strasbūre kalbėsime tais klausimais. Jeigu pripažinsime tą faktą, jog reikia toliau plėtoti Dublino reglamento tematiką ir, ir žiūrėti, kaip galima išspręsti pabėgėlių problemas. Labai norėtųsi, kad Niderlandai ne tik būtų pasirengę kalbėti apie perskirstimą, prieimimo problemas, bet ir apie neproporcingą naštą tenkančią daugeliui šalių. Mes nežiūrint to vis dėlto esam pasirengę diskutuoti su pirmininkaujančia šalimi, nes norime, kad būtų stumiamasi pirmin tais klausimais ir kaip EPP frakcija tikrai pasisakome už Europos prieglapšio sistemos ir, ir su to susijusių teisių įgyvendinimą. Raginame ryštingai visą direktyvą ir atitinkamus reglamentus deramai gyvendinti. Na ir dar daugiau spaudimo reikėtų daryti toms valstybėms narėms, kurios būtent tų kai kurių smulkmenų ir neįgyvendina. Turėtų visos valstybės narės vienodai gerbti įstatymo raidę. Mes, EPP frakcija, teigiamai vertiname komisijos pasiūlymą dėl Europos prieglopščio, dėl Europos pakrančių ir sienų apsaugos sistemos ir stebėsime tolesnį komisijos darbą. Ačiū koordinatoriams. Tai buvo pirmasis diskusijos ir klausimų raundas. Dabar jums proga sureaguoti, atsakyti, paskui kalbės kiti parlamento nariai ir, ir žinoma, gali būti, kad ir kartosis kai kurie aspektai, kadangi kolegos dirba ties vienu ar kitu klausimu labiau intensyviai. Taigi jums, ponė ministrė, žodis dėkoju, ponė pirmininkė, turiu pasakyti, kad man tikrai labai didelį įspūdį palieka daugelio gerbiamų parlamento narių pasisakymai ir mėginsiu sureaguoti dėl terorizmo mes, kaip ir menkaujantį valstybę, sieksime, kad būtų įgyvendinami paratybų sprendimai priimti valstybių narių po, po naujausių išpolių. Ir vienas svarbiausių klausimų, kuris bus aptartas per neformalę e, Teisingumo ir vidaus reikalų tarybą ministrų, mm, bus kaip užtikrinti veiksmingus informacijos mainus. E, Ir taip pat be abejo stengsimės kalbėti apie klausimus susijusius su jau priimtų sprendimų įgyvendinimu, pavyzdžiui, ir dėl keleivių duomenų registravimo. Visą tai susiję su, su mūsų saugumu, taip pat ir su piliečių teisė į privatumą, taigi opus klausimai. Na ir be abejo dėkoju tiems, kas palankiai vertinote mūsų pirmininkavimo trejeto darbą. Turiu pasakyti, kad dėl radikalizavimo ar radikalizacijos tendencijų esmingai pasistumėjome į priekį, ieškome būdų, kaip su to kovoti ir dalijomės patirtimi su kolegomis iš jungtinių iš Junktinės karalystės. Ir taryba čia šiuo atžvilgiu mano, kad tai itin opis rytis ir kad reikia keistis patirtimi, informacija tarpusavyje. Vasario 1-2 dieną esame numatę aukšto lygio konferenciją organizuoti. Būtent tais pačiais klausimais bus ir čia diskutuojama dėl ponios Argentinį, kuri irgi kalbėjo apie neapykantos kurstimą. Čia reikia pasakyti ir vėl, kad svarbu keistis informaciją veiksmingai ir mėgsti dvišalius kontaktus. Ir tiesiog stebėti akilai asmenis konkrečius, kuriuos mes identifikuojame kaip tokius neapykantos kurstytojus. Uh, ir be abejo visa tai turi vykti greta visų kitų priemonių, kurios yra įgyvendinamos e, pagal tarybos priimtus ir e, parlamento priimtus sprendimus e, Europolo kontekste. Pane Vikstram klausė apie teisinės valstybės principus ir panašiai kalbėjo panas De Jong bei gerbiamo parlamento narės Argentinį, turint galvoje tai, kas vyksta Lenkijoje, Pastaruoju metu iš tiesų kila klausimas labai opus dėl teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir Niderlandai, kaip ir minkaujantį valstybę, visiškai pasisako už teisinės valstybės principus, todėl siekiame kalbėtis su Lenkijos atitinkamomis institucijomis, su parlamentu, kaip tik kitą savaitę vyks susitikimai O taip pat be abejo ir Europos tarybos vaidmuo, bei Europos tarybos e, glaudus bendradarbiavimas su Lenkijos institucijomis čia yra esminis. Per plenarinę sesiją taip pat tas klausimas bus nagrinėjamas. Kaip esate numatę savo darbo atverkę, tai tik dar labiau išryškina temos opumą. Ir mano kolega atvyks į sustikimus su jumis ir galės plačiau aptarti susidariusią situaciją. Na ir be abejo, su savo kolegomis Lenkijoje, kūruojančiais tais, tuos pačius klausimus kaip ir aš, palaikysiu ryšį ir visomis išgalėmis stengsiuosi raginti laikytis teisinės valstybės principų. E, toliau dėl kibernetinių nusikaltimų. E, kyla klausimas, ar apskritai galime apibrėžti, kas tai yra, ar, ar, ar egzistuoja toks dalykas kaip kibernetiniai nusikaltimai. Visi tikriausiai kažkokį įsivaizdavimą apie juos turi, tačiau konkrečios apibrėžties surasti gal ir nepavyktų, nes tokie nusikaltimai ne, nepatenka į įprastinių nusikaltimų apibrėžties aprepti. Pone Sipil kalbėjo apie tiesiog įprastinį banko apibrėžimą. Čia būtų visiškai aišku, kaip, kaip elgtis, kaip prokurorui dirbti, kaip būtų apkaltintas kal, kaltasis asmuo. Tačiau kibernetinių nusikaltimų atveju nėra viskas taip konkretu ir aišku, kuri valstybė turėtų imtis veiksmų. Taigi tai ir bus kaip tik tas rytis, kurią stengsime aptarti, plėtoti dar toliau tos klausimus per ateinančius šešis mėnesius. Mm, dėl komisijos pasiūlymų taryba be abejo visiškai adekvačiai vertina jų svarbę, svarbą ir jokiais būdais nenorime, kad, kad teroristinės organizacijos uh, turėtų prieigą prie įvairiausių finansavimo šaltinių savo veiklos. Na, o taip pat esame pasirengę bendradarbiauti dėl veiksmingo keitimosi informaciją apie teisinės pagalbos teikimą. Ponės Argentinį dar apie Vengriją klausė ir sprendimą, kurį priėmė teismas Niderlanduose buvo nuspręsta neišduoti į Vengriją kai kurių kalinamų asmenų, kol nėra priimtas galutinis sprendimas uh, teisingumo teisme, taigi laukiame, kaip išsispręs e, šis klausimas. Pone Ferrara klausė dėl kovos su terorizmu ir informacijos mainų. Pastaraisiais metais išriškėjo tai, kad valstybės narės, kaip buvo galima suprasti iš daugelio mano kolegų pasisakymų, tikrai labai vertina veiksmingus informacijos mainus ir tai turėtų būti informacijos mainai ir apie e, ginklus, apie jų tiekimą, apie sprogmenis, sprokstamasias medžiagas. Visos valstybės narės tiki, jog bendradarbiavimas yra pagrindinė priemonė siekiant uh, pažaboti terorizmą ir atitinkamo pobūdžio nusikaltimus. Pone pirmininkė, regis jau sureagavau į tai, kas buvo pasakyta pirmam raunde. Pirmininkas dar bus klausimų taip pat ir per kitą raundą. Ir dabar, ponės Daikovas, prašom žodis jums. Jūs tikriausiai sulauksite daugiau klausimų per kitą diskusijų raundą apie migraciją, taigi dabar tik trumpai dėl koordinatorių pasisakymų. The... E- taigi aš e, nesistengsiu atsakyti tik į tuos lengviausius klausimus. Kai kurie klausimai kartojosi. Pavyzdžiui, perkelimo tema. E, Mes kai ko jau pasiekėme šios rytyje. Skaičiai vis dėlto jau yra. Na, žinoma, ne, nesimsiu gynybos, bet manau, kad e, perkelimas, e, relocation šiuo metu nėra įmanomas. Mes galime tik tiesiogiai perkelti asmenės. Asmenės yra priimami, užregistruojami ir reikėtų dėti daug pastangų gerinant užregistravimą, gerinant pirštonos spaudų paėmimą. Na ir tie pabėgėliai turi būti, jų klausimai turėtų būti išanalizuoti, reikėtų būtent kiekvieno jų prašymą e, ištirti. Ir įvertinti, kad ar tikrai e, jie atitinka tuos reikalavimus, kurie keliami 75 procentams e, primamų asmenų. Ir e, tuomet reikia kelti klausimą, ar tie asmenys gali būti perkelti ar ne. Taigi šie klausimai šiuo metu yra sprendžiami na, ir mes šiuo metu e, geriname sistemą, ją bandome. Mes e, visų pirma pradėjome dirbti su Italija ir Graikija ir tikimės, kad savaitės pabaigoje jau pirmieji asmenys bus e, perkelti. Bet e, dar pats tas tikrasis perkelimas nevyksta. Taigi turime dar palaukti. Žinoma, asmen, valstybės narės gali prašyti, laukti, kol tie hotspot migrantų valdymo centrai pradės e, veikti visose valstybėse. Bet nenorime pasakyti, kad uh, žmonės užstriks atvykimo, pirmoje atvykimo šalyje. Jau e, kelis e, metus e, tie asmenys atvyksta, jie patys nusprendžia pervažiuoti kitą šalį. Bet nenorime, kad tie žmonės užstriktų vienoje valstybėje, norime pažangos, norime greitinti procesą, bet e, aš, pavyzdžiui, lankiausi Graikijos e, salose gruodžio mėnesį ir noriu pasakyti, kad ši užduotis nėra lengva. Kai kas sako, kad tikėjosi daugiau, bet negalime teikti, kad ir visiškai nieko nebuvo padaryta. Taigi tikrai Ši sistema dar nėra tobula, ją reikia gerinti. Kartais galima klausti būtent, kodėl piršton spaudai nėra įvedami e, į kompiuterinę sistemą salose, o po to paaiškėjo, kad tiesiog paprasčiausiai ta sistema jau yra perpildyta ir mm, ji yra susijusi ir su kitomis e, sistemomis. Taigi, žinoma, negalime sakyti, kad e, procedūra yra pakankamai greita, turime gerinti procedūrą ir, e, žinoma, e, taryba dar turi pateikti pasiūlymą. Buvo taip pat klausimų apie Šengeno zonos ateitį. Aš Nenorėčiau kartoti tų idėjų, kurios buvo aptartos įvairiose valstybėse, pavyzdžiui, Niderlanduose, bet tikslas yra geriausias šiandienas, tai nėra B ar C planas. Šiandienų neturi kelti pavojus dėl politinės valios. Uh, 15 metų pavasarį jau buvo aišku, kad e, mums reikėtų ieškoti sprendimų, kuriems pritartų visos valstybės narės. Antraip, e, šiandieno susitarimui gali kilti pavojus. Na, tai buvo tik tai viena iš interpretacijų. Valstybėms narėms vis dėlto procesas nebuvo pakankamai greitas Ir galiausiai reikėjo padaryti išvadą, kad um, tų žmonių atvykimas uh, nėra tik tai kažkoks pokštas. Mm, tos uh, sienos turi būti rimčiau kontroliuojamos valstybėse narėse, kurios nusprendžia tai padaryti. Na ir žinoma, kai kurios valstybės nenori tų priemonių, jau galėjo jumtis e, daug anksčiau, bet tiesiog jų dabar jau turėjo imtis, todėl kad nebuvo kito sprendimo. Ir uh, valstybės e, galbūt nori teikti, kad nenori dalintis tos naštos visos 28 e, e, narės, bet ne, mm, žinoma, sustarimo galime ir nepasiekti. Ir tuomet galime galvoti apie kitus scenarius. Uh, Aš tikiuosi, kad e, tokia situacija nesusiklostys. E, tai būtų tik nenumatytas e, atvejis. Bet vis dėlto turime sąžininkai teikti, kad jeigu sprendimų nerasime, tuomet valstybės nepasakys, kad aplano nebuvo ir todėl jau nieko ne, nebedarysime, nesimsime jokių priemonių. Uh, Tiesiog um, turime nepamiršti, koks yra kontekstas, koks yra diskusijų kontekstas. Ministrė, žinoma, mums yra a, įdomi ši tema ir valst... tikrai dar nariai klaus ir daugiau, užduos daugiau klausimų apie migraciją ir Schengeno zoną. A, Taigi norėčiau prisidėti prie diskusijų, įtraukdamas ir kitus narius. Galbūt e, suteikime žodį kolegoms, e, jų, jūsų kolega turės išvykti. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Boni. Kolegos, prašau, kalbėkite ne, nelgiau negu dvi minutės. Ponas Boni pirmininkė, aš kalbėsiu lenkiškai. Gerbiami ministrai, norėčiau padėkoti Jums už e, prioritetų pristatymą. Niderlandų pirmininkavimo prioritėtų pristatymą. Sienų apsauga, geras perkėlimo mechanizmas, Šengeno zonos išlikimas nauja kovos su terorizmu direktyva. Visi šie klausimai yra labai svarbus. Mes tikrai jau esame išvaistę tikrai daug laiko ir tikrai turime pagerinti bendradarbiavimą. Bendradarbiavimo šiuo metu dar neužtenka. Šie klausimai yra susiję su teisės viršenybė. Aš esu iš Lenkijos. Norėčiau padėkoti e, ministrui Star už jūsų svarbių klausimų pristatymą. Tikrai nereikėtų nestebėti, nereikėtų nestebėti situacijos, tarkim, ir situacijos, kuris susiklošusi Lenkijoje. E, teisės e, viršenybė ir konstitucinio teismo e, veiksmai e, e, Lenkijoje yra, yra susiję, iš tikrųjų reikėtų stebėti šias kylančias problemas. Taip pat buvo pažeistos ir kitos taisyklės, kalbant pavyzdžiui apie civilinės tarnybos viešų, viešosios tarnybos nešališkumą viešojoje administracijoje. Ir nors Lenkijoje ir buvo priešinamasi tam tikrų pasipriešinimo atvejų, vis dėlto nauj, naujas teisės aktas buvo patvirtintas ir duomenų apsaugos ir privatumo e, ir saugumo klausimai steng, turi būti subalansuoti, tarp, siekiama pusiausvėros būtent e, tarp šių dviejų aspektų. Uh, Jeigu vyriausybė nepaš, nepanaikins šio pasiūlymo, gali kilti tam tikrų problemų. Norėčiau padėkoti už šias diskusijas ir ateityje. Kolegos, nekalbėkite ilgiau negu dvi minutės. Dėkoju pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti ministrus E, Niderlandų atstovus ir norėčiau padėkoti už jų pristatytą programą. Ypač norėčiau padėkoti ministrui Van der Stor už tai, kad e, džiaugiasi mažamečių, nepilnamečių direktyvos e, svarstymo pažanga. Mes aptarnėjome šį klausimą kartu šešėlinis pranešėjas ir tikrai Luksemburgo pirmininkavimo komanda tikrai prisidėjo prie šio dokumento ir sutarimo. Taigi, norėčiau pasidžiaugti būtent e, Niderlandų įsipareigojimais siekiant e, e, pažangos šioje srityje. Taip pat Niderlandai pažadėjo ir pristėti prie teisinės pagalbos klausimo sprendimo. Norėčiau paminėti du dalykus. Visų pirma, kalbant apie terorizmą, norėčiau pasakyti, kad ši tema nebuvo išsamei aptarta, bet reikėtų kalbėti ir apie radikalizacijos prevenciją. Reikėtų pasteikti švietimą, mokymus mokykloje, prevenciją kalėjimuose. Taip pat, na, dar kalbant apie terorizmą, reikėtų nepamiršti dar vieno aspekto, tai yra e, kova su, šešėl, kovo su šešėliniu organizuotu nusikalstamumu, tai yra terorizmo finansavimu Aš, pavyzdžiui, kalbu apie nelegalę priekybą ginklais. Na, o kalbant apie organizuotą nusikalstamumą apskritai, norėčiau pasakyti, kad šioje srityje turime dar imtis daug veiksmų, todėl kad ES interesai, finansiniai interesai yra būtent pažeidžiami e, kitų nu, nusikaltelių e, veiksmais. Taigi, manau, kad turime daug dėmesio skirti ir šiam, e, šiai sričiai. Norėčiau paklausti, ką Niderlandai planuoja daryti, būtent kokiu veiksmu planuojantis ir šiuose srityse. Dėkoju. And, uh, Yes, thank you, Chair. Pone Sofija Intveld, dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Daikhoff, uh, Man labai džiugu Jūs čia matyti. Tikiuosi, kad per artimiausią pusmetį mes turėsime galimybę dažniau susitikti. Kalbėsiu trumpai, užduosiu keletą klausimų. Visų pirma, dėl pabėgėlių krizės. Mm, sąžiningai pasakysiu, kad girdžiu per daug žodžių. Ta pabėgėlių problema yra didžiulė ir sudėtinga, bet ji nėra neišsprendžiama. Dėl to, kad dabar susidarė tokia situacija, kaltos nacionalinės vyriausybės, nes jos neturi politinės valios, nenori spręsti politinių klausimų mes kalbame apie kažkokius pavienius sprendimus, tačiau kaip jūs pasieksite to, kad 28 e, vyriausybės pradėtų veikti kartu. E, mes girdime, ką kalba Lenkija, Vengrija. Mes taip pat girdime, kad yra sakoma, mes stebėsime situaciją, mes lauksime komisijos darbo rezultatų. E, iš tiesų keista tai girdėti. Manau, kad taryba taip pat turėtų įvertinti e, situ, situaciją. Ir aš jau laukiu tarybos, pačios tarybos e, vertinimo rezultatų, e, kalbant apie e, dialogą dėl teisinės valstybės principų, aš sveikinu pirmosius žingsnius, tačiau manau, kad kartą metuose reiktų iš esmės kalbėti apie teisinės, val, apie teisinės valstybės principo veikimą, nes mes žinome, kad kai kurios vyriausybės, kai kurių valstybių narių vyriausybės nesuvokia, kas yra teisinė valstybė. Tai yra ne tik moralinis klausimas. E, mano kolega jau minėjo, kad jeigu mes e, priejome prie tokios situacijos, kad negalima E, perduoti e, asmens pagal Europos arešto orderį, tai reiškia, kad Europoje nebėra vidinio saugumo. Kalbant apie teisinę valstybę, e, yra labai svarbu, kad Niderlandai pirmininkaudami stiprintų dialogą šią temą ir norėčiau išgirsti, ką jūs žadate padaryti ir ką jūs žadate nuveikti dėl e, direktyvos prieš diskriminaciją, jau dešimt metų ties jie yra dirbama. Ir e, kaip, ką, ką darysite dėl e, turtinių klausimų susijusių su partnerystėmis ir santokomis sudarytomis kitose valstybėse narėse, kurių ne, negerbė Vengrija ir Lenkija. Kaip spręsti šitas problemas? E, Pone Keller, dėkoju dėl pabėgėlių perkelimo. Tai nėra, klaus... E, tai nėra e, lengvas klausimas, tai yra sudėtingas klausimas ir mums reikia daugiau laiko, tačiau e, tai nepaaiškina. E, To fakto, kad Niderlandai pasakė, kad gali priimti tik šimtą e, pabėgėlių, nes tik tiek yra vietų. Kitos valstybės narės teigia, kad jos negali priimti ne vieno. E, E, man atrodo, kad tas laukimo laikas, kol, kol pabėgėliai laukia tie du mėnesiai, tai yra pernelik ilgas laikas nes jie tuos du mėnesius turi praleisti kaž, kažkur, e, kur sąlygos visiškai netitinka e, pagrindinių teisių. Manau, kad mes e, turime pasiekti, kad valstybės narės reaguotų lankščiai. Ir e, nežinau, ar jūs savo pirmininkavimo laikotarpiu bandysite kažką padaryti. E, šioje srityje. Jūs taip pat paminėjote e, tai, kad reikia žiūrėti, kokie pabėgėliai e, atvyksta į ES. Taip pat kalbėjote apie kovą su kontrabandininkais. E, manau, kad reikia e, sukurti legalius kelius, kaip pabėgėliai galėtų e, patekti į ES. Ir čia aš kalbu apie sausumos e, kelius. Tokiu būdu mes galėtume išgelbėti daugybę gyvybių. E, ar jūs žadate pateikti kažkokią iniciatyvą šioje srityje? Ar žadate pateikti kažkokią alternatyvą pabėgėliams? Dėkoju. Toliau ponas Kirkas. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu graikų kalbą. Perskaičiau Niderlandų pirmininkavimo prioritetų pristatymo tekstus ir tai tikrai yra įdomus tekstai. Čia kalbama taip pat apie naštos pasiskirstimą, e, e, atsakomybės pasiskirstimą, apie karštuosius taškus, e, apie pabėgėlių perkelimą. E, taip pat apie gražinimo politiką, bet noriu pasakyti, kad ta gražinimo politika egzistuoja net, jau seniai. Ir aš pats e, mačiau, kaip veikia susitarimai tam tikri, pavyzdžiui, su Pakistanu. Mm, taip pat e, situacija yra tokia, kad tūkstančiai pabėgėlių e, kerta Graikijos sieną ir jų vis daugiau patenka į mūsų šalį. E, ir jeigu mes, aišku, galėtume šimta procentų pabėgėlių priimti idealiomis sąlygomis, e, tai, tai būtų tikrai puikus sprendimas. Ir sudaryti jiems sąlygas, e, pateikti e, prašymus dėl prieglapšio, jeigu jie netitinka sąlygų, gražinti juos. Tokia būtų ideali situacija. Tačiau ką mes darome, kad, kad pasiektume tos idealios situacijos? Man atrodo, kad dabar mes neturime jokio plano. E, Pone Daikhoff, mes e, nenorime, kad jūs mus toliau čia gazdintumėte. Mes patys turime savo e, baimį. Mes, pavyzdžiui, nenorime, kad e, ar ateinančią vasarą pasikartotų ta pati siaubinga situacija kaip praėjusią vasarą. Tiesiog pateikite kažkokius konkrečius e, skaičius ir kada e, bus pradėta iš tiesų vykdyti redmisijos gražinimo politiką. E, ar Niderlandai per savo pirmininkavimo laikotarpį žada kažką padaryti. Mums reikia ne tik gražių tekstų, bet ir kažkokių konkrečių faktų. Dėkoju toliau. Pone Kin. E, grazie. Kiengi. Dėkoju. Norėčiau paliesti vieną temą, kurią Taip pat paminėjo ir mano kolegė ir Roberta Metzola. Kitą savaitę bus pristatytas strateginis iniciatyvos savo, pranešimas savo iniciatyva, e, kuriam reikėtų taip pat bendrojo požiūrių. Šiame, šioje ataskaitoje bus taip pat daug aspektų, kuriuos minėjote ir jūs. Norėčiau užduoti porą klausimų. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad tikiuosi, kad mes sugebėsime tinkamai bendradarbiauti jums pirmininkaujant ir kad šiam dokumentui, dėl, kalbant apie šį dokumentą, tikrai e, pasieksime sutarimą dėl migracijos. Antra. Jūs minėjote taip pat ir sunkumus, kurie kyla valstybėms narėms valdant migracijos rautus kokią pagalbą tieksite toms valstybėms narėms. Taip pat, kaip spręsite sienų kontrolės atstatymo problemas. Dar viena mano kolegė minėjo tą patį klausimą. Šiuo metu yra aptarinėjamas klausimas, taip pat ir taip vadinamojo mini šengeno klausimas. Galbūt galėtumėte pristatyti jį. Na ir paskutinis dalykas. Negirdėjau nieko apie kovą su rasizmu, e, ksenofobija, afrofobija. Ar tai padarėte tyčia? Thank you. Mrs. Stevens, please. Pone Stevens toliau. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Gerbiamas ministrė, turiu klausimą susijusi su migracija. Jeigu išgirdau, supratau teisingai, sakėt, arba kitaip pabandysiu suformuluoti, ar manote, kad pabėgėliai, kurie šiuo metu yra Turkijoje, uh, turėtų būti išsiunčiami atgal, ar Europa turėtų priimti bet kurį pabėgėlį, kuris tik kojomis e, jau palietęs jos teritoriją, jos žemę. Dublino reglamentas nurodo, kad prieimimo valstybė narė yra atsakinga už e, tolesnę tos mens e, prieglapšio prašymo procedūrą. Tačiau pažvelkime į Graikiją, į kitas kai kurias šalis, kurios jau tiesiog nebepakelia joms tenkančios naštos. Kaip čia problemas spręsti? Ar norite ir toliau veikti taip kaip iki šiol, ar ieškosite naujų sprendimų? Man atrodo, kad kad jūs lyg nesutiktumėte su variantu uh, apskritai atsisakyti Dublino reglamento taisyklių, tačiau kokia visgi alternatyva joms būtų? Ačiū. Norėčiau pirmiausiai padėkoti pirmininkaujantiems Niderlandams už tai, kad pasidalijo savo poziciją, požiūrį su mumis. Bet, ponė Daikov, turiu pasakyti, kad e, į labai daugelį mūsų klausimų visgi neatsakėte. Aš esu iš Maltos e, ir esu susipažinusi su pirmininkavimo trejeto programa ir visiškai suvokiu, kad jums atrodo svarbus solidarumas tarp valstybių narių atsakomybės prisėmimas. Ir turim pripažinti, kad viskas vyksta labai lėtai, kad išteklių valstybėms narėms trūksta, tačiau lygiai taip pat negalime to um, priimti kaip pasiteisinimo mm, ir sakyti, kad e, negalime išspręsti susidariusių problemų dėl to, kad mūsų užgriuvo šitokie didžiuliai iššūkiai. Paramos mes susilaukime tikrai per mažai, o reikia kažką daryti, todėl man būtų įdomu sužinoti, ką pirmininkaujantis Niderlandai ir ką pirmininkaujančių valstybių narių trejetas ketina daryti, kad kažkas pasikeistų. Na ir be to, kaip bus kreipiamas dėmesys į interneto erdvę, kurioje vyksta tiek daug įvairių nusikaltimų. Organizuotas nusikalstamumas kaip tik labai puikiai išnaudoja šią plotmę ir neaišku, kaip mes užtikrinsime, kad būtų tinkamai apsaugotos ir pagrindinės asmenų teisės ir laisvės, bet taip pat ir užtikrintas saugumas ir reikiamas jo lygis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė, jūs e, gal neužtektinai atsakėte į tą klausimą, kiek jums jūs, jūs kalbėjote apie e, tai, kaip, kokie svarbus yra kai kurie elementai pirmininkaujantiems Niderlandams ir pagrindinių teisių ir laisvių klausimas čia minėtinas, spaudos laisvė, nuomonės laisvė. E, Vengrija, pavyzdžiui, dabar yra labai labai greitai akise iškylantis pavyzdys to, kaip šios teisės ir laisvės yra varžomos ir ribojamos. Europos Sąjunga be abejo pasmerkė tai, kas vyksta Vengrijoje ir Lenkijoje, tačiau realiai niekas nesikeičia, niekas nėra daroma ir dėl to mes, žmonės, norime tiesiog paklausti jūsų, kaip jūs ketinate spręsti tas problemas, kurios susidaro dėl Vengrijos ir Lenkijos vyriausybės veiksmų. Man atrodo, kad pirmininkaujantį valstybę turėtų padaryti dar žymiai daugiau šioje srityje. Ir ar manote, kad darote užtektinai, kad būtų užtikrintas e, teisinės valstybės principas visose ES valstybės scenarise? Ačiū toliau, ponia Vinberg. Dėkoju. Pone pirmininkė, gerbiamas, gerbiami ministrai, ačiū Jums už pasisakymus. 2016 bus istoriniai metai. Susidursim su didžiuliais iššūkiais ir Niderlandai dėl to turės prisimti labai daug atsakomybės migrantų krizė gal kiek ir sušvelnėjo laimiai dėl ateisios žiemos, dėl prastoros sąlygų. Švedija yra šalis, į kurią plūsta daug pabėgėlių. Mes esame priversti imtis priemonių ir įdomu, ką per ateinančius šešis mėnesius nuveiksite, kad realiai būtų kažkas padaryta. Kaip toliau traktuoti pabėgėlius, sankcijų klausimą? Ar turite kokiu nors pasiūlymu? Patys toliau klausimas, ką galvojate apie džihadistus Sirijoje esančius, kurie vis mėgina grįžti į ES valstybės, e, turėtų juk būti kokiu nors atgrasomųjų priemonių, pavyzdžiui, galima atimti dvigubą pilietybę turimą kai kurių tokių asmenų ir taip toliau panašiai. Dėl šaunamųjų ginklų irgi turėčiau pastebėjimų. Yra kai kurie pakeitimai padaryti teisės aktuose ir, ir Švedijoje. E, taip pat situacija labai pasikeitė. Kaip tai vertintumėte? Think, uh, right. Dėkoju. Man atrodo, ponė pirmininkė, jūs, te... ponė ministrė, jūs teisus, kai jūs sakote, kad yra nepasitikėjimas Europoje. Take... Europa turi prisijimti Um, atsakomybę ir jie neprisijima tos atsakomybės. Um, Dankerke tikrai uh, žmonės um, uh, yra nežmoniškose sąlygose, tai pasakytina taip pat ir apie kalę ir uh, dėje sprendimų kol kas dar nėra. Jūs pirmininkamo metu turėtumėte parodyti, kad mes nenorime pritarti rasistams Taip pat e, mes nenorime, kad Europa taptų dar labiau e, užsidariusią Europos tvirtovę. Taigi tikrai man susirūpinimą kelia noras stiprinti išorės sienas, kai mes neprisijimame atsakomybės e, juos pabėgėlius priimti ir perkelti, nes milijonai žmonių e, siekia mm, išsigelbėti. Ar jūs e, tikrai neieškosite sprendimų E, kuriuose būtų įtraukiamos visos 28 e, valstybės. E, juk turime tinkamas priemonės. Ir ar jūs pasirengę taip pat pasitelkti į jungtinių tautų pabėgėlių reikalų komitetą? jis tikrai galėtų mums padėti. Taip pat e, norėčiau pritarti dėl Lenkijos ir Vengrijos. Tai yra tikrai aktualus, svarbus klausimas, jį reikės taip pat spręsti, nes antraip pamatysime, kad ir kitos e, valstybės e, pereis prie valstybės viršenybės pažeidimų ir ekstremalių dešiniųjų pažiūros įsivyraus Europoje. E, Dėkuoju, ponas Vander Stur turės išvykti, taigi norėčiau dabar suteikti jam žodį tam, kad e, atsakytų. O ponas Daiko Fliks mūsų posėdėje. E, kolegos, dabar sąraše yra šie asmenys. Pone, Pone Ribandela, e, dėkoju. E, norėčiau pasisakyti dėl teisės e, situacijos, teisės valstybės situacijos. Mes daug kalbėjome apie Lenkiją, apie Vengriją. Ir norėčiau vėl grįžti prie šių klausimų, norėčiau grįžti prie tų greitų teismo procesų, kurie e, vyksta, e, tie pabėgėliai yra apkaltinami tiesiog nelegaliai patekę į Europą. Slovakijos ministras pirmininkas teigia, kad musulmonai yra teroristai, kelia pavojų ir e, taip pat Danijoje prašoma, kad pabėgėliai patys finansuotų savo prieimimą. Švedijoje taip pat vyksta tapatybės e, patikrinimai, kai asmenys atvyksta iš Danijos. Taigi tikrai e, teisės valstybei kyla pavojus. Aš e, E, išgirdau, kad jūs sakėte, kad tarybą susirenksite, e, suorganizuosite e, neįlinę tarybą gegužės mėnesį skirtą žmogaus teisėms. Ką jūs konkrečiai planuojate daryti, ką siūlote daryti? Aš suprantu, kad tai nėra lengva, bet tikrai reikėtų imtis veiksmų ir ne tik gražiai kalbėti, reikėtų nepamiršti mūsų vertybių ir jas įgyvendinti. Dėkoju. Toliau ponas e, Jasek. Dėkoju. Aš norėčiau užduoti e, tokį klausimą. Ar e, apsvarsite galimybę panaudoti 2001 laikinos, laikinos apsaugos direktyvą, nes ši direktyva buvo parengta būtent tokioms situacijoms, kokia yra kilusi ir šiuo metu, pavyzdžiui, Sirijoje. Dėkuoju, dėkuoju visiems kolegoms už šią antrą diskusijų dalį. Taigi dabar norėčiau suteiksi žodį ministrui Vanders to ir kad jis pasisakytų ypač apie teisės e, valstybės principus. Dėkuoju, pirmininkė, norėčiau padėkoti poniai Kiničiai už e, jos komentarus dėl terorizmo. Tikrai šis klausimas yra svarbus taryboje. Ir neformal, neformaliame ministrų sustikime sausio mėnesį mes taip pat dėsime visas pastangas tam, kad būtų įgyvendintos visos e, rekomendacijos, išvados, kurios buvo parengtos praėjusiais metais. Ir taip pat bus surinktos aukšto lygio konferencijos dėl e, radikalizacijos, dėl prevencijos. E, tikrai prevencija yra svarbi. Ir kovo mėnesį taip pat bus dar viena konferencija konferencija skirta kovai su terorizmu. Na ir dėl turto ir santokų Norėčiau pasakyti, kad dėl kompromisinio teksto nebuvo pasiekta politinio susitarimo ir nebuvo įmanoma šio pasiūlymo gyvendinti. Valstybės narės gali mm, pasitelkti šias nuostatas ir norėčiau pasakyti, kad e, devynios valstybės narės jau pabrėžia, kad nori imtis tų priemonių ir nori e, stiprinti bendradarbiavimą. Taigi taryba tarsis su Europos parlamentu ir norėčiau patikinti, kad tikrai šis klausimas bus labai svarbus pirmininkavimo metu. Pone Kiengė klausė e, dėl e, neapykantą E, skatinančių kalbų nusikaltimų, ksenofobijos. Mes e, e, suorganizavome darbo grupę, kuri skiria dėmesio šiam klausimui. Norime didinti bendradarbiavimą ir norime stebėti šios nusikaltimus. Mes parengėme dokumentą kuriame atsižvelgėme būtent į visas priemonės, kurios, kurias galime pasiekti kovodami su šiais nusikaltimais. Toliau dėl diskriminacijos e, direktyvos mano kolega apie tai, e, į, į tai atsižvelgs, e, ir, nes diskusijos tikrai yra labai sudėtingos. Pone Daly kalbėjo apie kontrabandą, apie žm kontrabandą žmonėmis. E, e, Niderlanduose vyks konferencija sauso mėnesį skirta šiai temai ir mes taip pat aptarsime ir darbo jėgos išnaudojimą. Ir žinoma, kontrabanda žmonėmis yra tikrai aktualus klausimas. Na, o dėl teisės valstybės principų parlamente Matau, kad parlamente šiam, dėmes, šiam klausimui yra skiriama daug dėmesių. Jau minėjau savo žanginėje kalboje, kad taryba supranta, kad teisės viršenybė, e, teis, teisės valstybės principai yra pamatiniai. Ir e, mes manome, kad būtina laikytis ES pamatinių e, vertybių ir e, vidaus e, bendrų reikalų taryba gegužės mėnesį spręšus klausimus. Taryba taip pat nori stiprinti bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Mes e, pasirengę bendradarbiauti su jumis, rodydami jums pagarbą ir manome, kad tai bus naudinga visai Europai. Kolegos, jūs e, perėsite į jūrių komitetą, tai yra daug mažesnis komitetas, bet jūs, manau, supratote, kokie yra mūsų prioritetai ir e, mes e, iš anksto džiaugiamės bendradarbiavimu su jumis. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Daikov. Jums liko nemažai laiko atsakymams pasisakykite, pavyzdžiui, dėl migracijos klausimų. Taigi atsakykite, panaudodami tiek laiko, kiek reikia. Pasakykite ir apie Schengeno zoną. Dėkoju. E, pabandysiu atsakyti į visus klausimus per dešimt mums likusių e, minučių. Dauguma klausimų buvo tokie esminiai susiję su, e, susiję su šia problema ir galiu išskirti tokius du tipus klausimus e, e, kad reikia kažko imtis ir kad visos valstybės narės prisidėtų prie um, tų veiksmų. Ir antra klausimų grupė tai yra, kaip priversti, kaip pasiekti to, kad visos valstybės narės um, prisidėtų prie vieningų veiksmų, o tai yra tikrai sudėtingas klausimas. Taigi mums, kaip pirmininkaujančiai valstybė, iškyla sudėtingas uždavinys atrasti erdvę kažkokiem susitarimam, nes valstybės narės dažnai nori skirtingų dalykų. Mes e, žinome, kad kai kurie puikūs pasiūlymai nesulauks, pavyzdžiui, valstybių narių, tam tikrų valstybių narių paramos. Ir tai e, aišku, taip pat tam tikras uždavinys ir e, teks Europos komisijai, nes ji turės e, kažkaip e, kovoti, gyventi su e, pasiekmėmis mūsų veiksmų. Taigi mes e, taip pat e, teikdami naujus pasiūlymus turime turėti omenyje ir ankstesnius susitarimus Ir e, aišku, svarb, svarbiausi sprendimai yra tie, kurie e, atitiktų visų e, valstybių rūpešius ir lūkesčius. Ir tai galbūt būtų susiję su nauju perkelimo mechanizmu. Buvo pasiektas kompromisinis sprendimas, tačiau dabar yra sunku pereiti prie praktinio to, tos perkelimo sistemos įgyvendinimo. Ir e, kaip, esminis klausimas yra, kaip paskirstyti pabėgėlius ir prieglapšio praštus tarp e, visų valstybių narių. Ir mes dabar tarsi veikiame pagal tokią atvirą sistemą, e, kai valstybių narių klausėme, ar jos yra pasirengę priimti e, tam tikrą skaičių pabėgėlių. Ir e, aišku, tai netu, neturi būti neribotas skaičius. Mes turime susitarimus su trečiosiamis šalimis e, E, pagal kuriuos mes galime ne tik gražinti atitinkamus asmenius į jų kilmės šalis, bet ir taip pat e, tai yra susijęs su e, prevencija tų ar, tolimesnių pabėgėlių srautų. Taigi, manau, kad sprendimas yra susijęs ne tik su Europą, bet jis apima daugiau regionų, jis apima didesnę geografinę teritoriją, kur yra toliau negu ES ribos. Ir jeigu e, mes turėsime geras priemonės, geras, pavyzdžiui, sienų apsaugos priemonės, tai tuomet kitas e, dalykas būtų e, galimybė pabėgėliam legaliai atvykti. E, į Europos Sąjungą. E, tik ta sistema turėtų būti kontroliuojama. Ir e, tokiu būdu valstybės naras galėtų geriau e, įvertinti, kokį skaičių pabėgėlių jos gali priimti. Todėl yra labai svarbu diskusijose atsižvelgti į visus šiuos mano minėtus aspektus. Ir todėl mes dabar jau bendradarbiaujame su nedideliu skaičiu valstybių narių, e, kurios yra pasirengę priimti didelį skaičių e, pabėgėlių. Kaip jau minėjau, tas, e, tas skaičius valstybių narių yra labai nedidelis. Ir būtų labai gerai, kad jūs pasinaudotumėte visomis jums prieinamomis priemonėmis ir e, kalbėtumėte su savo visuomenė. Nes e, manau, kad su tokiu būdu mes turėtume, taip mes turėtume elgtis. Aišku, tai nėra paprasta, bet Bet manau, kad tai yra siauras, bet vienintelis įmanomas kelias, kaip būtų galima susitarti su e, valstybėmis narėmis. Kai mes pasieksime susitarimų su trečiosiomis šalimis, tokiamis kaip Turkija ir kitomis, e, tai tuomet e, bus du keliai E, vienas yra e, perkelimo kelias ir kitas e, alternatyvios galimybės legalūs keliai į Europos Sąjungą. Bet tai yra du skirtingi, skirtingi dalykai. Taip pat buvo klaust, kla, užduotas klausimas ar tais atvejais, kai valstybės narės e, žada priimti tam tikrą skaičių pabėgėlių, e, pagal kokią sistemą mes e, skirstysime tuos pabėgėlius, yra kalbama apie kvalifikuotos daugumos sistemą. Bet turint omenyje, kad e, galimybės priimti valstybės nares yra e, ribotos, e, tai tikriausiai negalima taip elgtis ir sakyti, kad mums nerūpi kitų galimybės. Toliau buvo pasiūlyta nerašyti naujų dokumentų ir vizijų, o pa, pas, e, pateikti konkrečius tvarkaraščius, konkrečius, pasiekti kažkokių konkrečių rezultatų. Man nemanau, kad tai, nėra, e, kad tai, nemanau, kad tai yra tik tarybos e, pozicijos klausimas. E, mes, ministrai, nenumatėme tam tikrų sunkumų, kurie iškirs valstybėse narėse ir taip pat e, reikia kalbėti apie no, valstybių narių norą, kad joms būtų padėta. E, ir aišku, šitas procesas trunka. Ir E, kai kurios vyriausybės sako, mes galime e, jums padėti, bet jūs turite spręsti e, vietoje iškilusius klausimus, paaiškinti visuomeniai, kas vyksta. Mes kaip pirmininkaujanti valstybė ir kaip valstybė narė esame pasirengę padėti Graikijai ir Italijai, bet aišku, tai kažkiek užtruks, kol mes e, parengsime e, planus ar matysime viziją, viziją ką konkrečiai reikia padaryti, e, kokios tos pagalbos priemonės galėtų būti. Ir jeigu jūs manęs klausėte, kas buvo pasiekta per pastaruosius du mėnesius buvo e, kai kas padaryta, tik kol kas tie sprendimai visų netenkina. Ir e, mes, aišku, parengsime e, atitinkamus tvarkarašius. Mes kaip valstybė narė, mes uh, uh, pare, e, priemėme mažiau pabėgėlių, nes mes e, manome, kad reikia e, š, tą daryti palaipsniui. Ir investuoti į ilgalaikius prieimimo centrus Taigi, grįžtant prie tvarkaraščio klausimo, tai yra darbas, kuris, e, kurį dar atliekame ir, aišku, tą turime padaryti vertindami esamą situaciją. Jūs norėjote baigti penktą valandą, tai todėl klausiu, ar dar liko laikto. Ar jūs dar e, norite pabrėžti, atsakyti kažkokius e, specifinius klausimus, jeigu taip, tai, tai prašome, galite tą padaryti. I mean, topics, so... Daugiausia klausimų buvo užduota šiomis temomis, tai aš manau, kad gal viską ir atsakiau. Dėkoju už už papildomą informaciją, kurią jūs mums suteikėte. Ir dėkoju taip pat, kad atvykote į mūsų posėdį. E, dar papildomą klausimą noriu užduoti, kolega. Buvo užduotas klausimas dėl Kalė ir Dankerto. Jis buvo pakartotas ir antro raundo metu. Gal jūs galėtumėte atsakyti šį klausimą? Prašau, ponė ministrė. Uh, than... Tai e, yra labiau daugia šalis klausimas, jis liečia ne tik Europos Sąjungą. Mes e, palaikome ryšį su visomis, su ta problema susijusiomis šalimis. Mes bendraujame su Belgija ir Jungtinė karalystė. E, nes tie pabėgėliai siek, siekia patekti į Jungtinę karalystę. Ir kalbant apie kale, E, mes matome, kad čia e, e, yra tokia padėtis be išeities, tarsi yra siūloma prieglopšio prašymo sistema, bet bėda yra ta, kad tie pabėgėliai nenori prieglopšio toje valstybėje, kuri e, siūlo tą prieglopstį. E, Taigi, e, mes čia susidurime su tokia problema, kad žmonės nenori prieglopščio Prancūzijoje. Ir manau, kad Prancūzijos, Prancūzija ir Jungtinė karalystė turėtų atrasti iš problemos praktinį sprendimą. Ta, e, ta jos turėtų padaryti dvišalių pagrindų, nes tai yra susiję ir su tam tikrais ekonominiais klausimais. Uh, E, tačiau matome, kad diskusijos e, taryboje šiuo klausimu vyksta gana vangiai. E, tarp šitų dviejų tiesiogiai su šia problema susijusių valstybių ir per praėjusius metus buvo labai daug nuveikta šioje srityje, situacija šiek tiek pagerėjo, Bet aišku, e, problema vėl paštrės, kai pabėgėlių skaičius išauks. Taigi, manau, kad pagrindinis prioritetas būtų, kad pirmiausia sprendimą rastų abi konkrečiai su ta problema susijusios valstybės narės. E, tai nėra klausimas, kuris liečia visas 28 valstybės narės. Dėkoju, ponė ministrė. tikriausiai jūs galėjote susidaryti e, bendrą vaizdą, kokie yra, e, e, kokie yra jūsų prioritetų vertinimai ir aišku, pagrindinis klausimas yra susijęs su migracija. Ir kaip e, girdėjote, tai e, to, tos klausimus susijusius, pavyzdžiui, su kale, e, matote, kad parlamento nariai labai tiksliai žino, kas vyksta konkrečiose valstybėse narėse ir mes matome, kad vyrauja ta krizė ir aš tikiuosi, kad jūs kad jūs ir toliau bendrausite su mumis, kad tai bus ne tik šitas klausimų atsakymų valandos, bet kad mes galėsime kritiškai bendradarbiauti ties tam tikrais teisės aktai. Ir tikiuosi, kad bendradarbiavimas toks, koks jis vyko e, praėjusi pusmetį, kad jis tęsis ir dabar, kuomet jūs pirmininkausite. Ir e, jūs matote, ko, kokie klausimai mums rūpi. Jie yra dažniausiai susiję su e, pabėgėlių perkelimu, su Šengeno erdve ir panašiai. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo šiuose diskusijose. Mes e, žinome, kad tai yra e, testinis procesas, kad tos diskusijos dar vyks toliau. Dėkoju kolegos visiems už kantrybę, už tai, kad dalyvavote diskusijose. E, Kitas mūsų posėdis įvyks sausio 14 dieną šį ketvirtadienį. Mes e, ateityje stengsimės, kad nebūtų taip, kad e, posėdis vyktų tos pačios savaitės pirmadienį ir ketvirtadienį. Tačiau šią savaitę yra išimtinė situacija, mums tiesiog buvo būtina e, turėti tuos du posėdžius. Ačiū uždėmesi.